Savo pranešimą perskaitys Austrijos kancleris Werneris Feimanas. Nuoširdžiai sveikiname federalinį kanclerį atvykusi čia į mūsų posėdį. Ponios ir ponai, tarybos e, suolose matau, kad yra atstovaujamas ir Ispanijos karalius, ministras Ines Inigo Mendes Devido yra atvykęs. Herr Bundeskanzler. Pone federalinį kanclerį, džiaugiuosi, kad e, priemėte mano kvietimą atvykti į Europos parlamentą ir pasikalbėti su mūsų parlamento nariais apie ES ateitį. Šiais metais, 2013 metais, e, pasiekėm lemiamą politikos formavimo Europoje etapą. Be jokios abejonės, tautų ir valstybių sanglauda mūsų tautų ir valstybių bendryjoje tampa labai svarbiu dalyku ateičiai tiek ekonominė, tiek e, valiutų kurso politikos prasme. Ir tas dabar išryškėjo taip, kaip aš ir daugelis kitų tikriausiai anksčiau net nebūtumėm galėję įsivaizduoti bendrose diskusijose su ES taryba. Reikia kalbėtis tiek su vyriausybių vadovais, kaip nacionalinių valstybių vadovais, tiek su ES tarybos tiesiog nariais. Ir tos diskusijos tapo ypatingai svarbios ir dėl to dėkoju Jums, kad atvykote čia pas mus ir siekėte dialogo su mūsų institucija. Būtų džiugu, jeigu ir daugiau kolegų iš tarybos atvyktų dažniau čia ir sutiktų atvirai padiskutuoti su tautų, su, su piliečių laisvai išrinktais atstovais. O ne tik kalbėtųsi su savo kolegomis kitų valstybių vadovais ir vyriausybių vadovais. Ten tiesiog dažnai yra kalbama E, atitrūkus nuo realybės. Ir nebūtinai mūsų nuomonės visais klausimais sutampa. Dabar žodį iš karto suteiksiu Austrijos federaliniam kancleriui, ponui Feimanui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, džiaugiuosi, kad radote laiko manęs išklausyti, gerbiami ponius ir ponai, man ypatingai didelė garbė atvykti pas jūs diskutuoti su jumis apie ES dabartį ir ateitį, apie Europos bendrijos ateitį, diskutuoti tokiu metu, kai daugiau nei 5,5 milijono Europoje jaunų žmonių neturi darbo. Tuo metu diskutuoti su jumis, kai daugiau nei 8,5 milijono jaunesnių 24 metų amžiaus žmonių negali rasti darbo ir tokiu metu būtų ciniška teikti, kad krizė baigėsi. Todėl esu įsitikinęs, kad mes kitaip nei ketvirtajame dešimtmetyje esame daug ko pasiekę, vieningai reaguodami į šią finansų ir ekonomikos krizę, vykdydami bendras ekonomikos investicijų programas ir tų prognozės, kurie teigia, kad 2012 pabaigoje eurozonoje liks mažiau valstybių. Šios apokaliptinės prognozės nepasitvirtino dėl mūsų bendrų pastangų, kurias pademonstravome Europoje. Taigi bendromis jėgomis daug ko pasiekėme ir esu įsitikinęs, kad be to bendrumo visoje ES nebūtume sugebėję atitaisyti tos žalos, kurią mums padarė ekonomikos ir finansų krizė. Ir e, tokiu mastu nebūtume sugebėję su šia krize kovoti, tačiau negalime užmygti ant laurų, ypač turint omenyje, kad ekonomikos augimas pakankamai nedidelis, o nedarbo lygis aukštas. Stiprindami Europą, stipriname save pačius, silpnindami Europą, kenkiame patys savo. Norėčiau tą pasakyti ir perduoti jums uh, šalies, kur yra tikroji mokėta ES biudžetą pozicija. Mes esame tikroji mokėtoja palyginti su mūsų įmokomis ES ir gaunamos paramos mastais, kadangi turime atitinkamą perviršį, tačiau tai nieko nepasako apie tai, ko, kokią naudą Austrija turi iš savo eksporto į kitas šalis ir iš to, kad daug Austrijos įmonių sėkmingai veikia kitose ES šalise. Tai e, taip pat yra didelis privalumas mūsų šaliai ir į tai būtina atsižvelgti Apibendrinant ekonominius privalumus ir trūkumus, kuriuos mums teikia ES arba bendroji eurozonos valiuta. Tik vertindami tą solidarumą, kurio išsiskiria Europa kaip pavyzdį, kuris palyginti su kitais kontinentais daugiausiai dėmesio skiria demokratijai, laisvai, socialiniams aspektams, kurie vertinami ypatingai aukštai. Turime pasakyti, kad tas solidarumas turi būti taikomas ne tik nacionalinėse valstybėse, jų viduje, tačiau visoje Europoje. Tik bendrai mums gali sektis arba nesisekti. Aš tą tvirtinu todėl, kad manęs dažnai klausia, ką, kokios naudos mums atneš įvairios priemonės, fiskalinis paktas, ekonomikos stabilumo mechanizmas, bendras ES biudžetas, daugiametė finansinė programa, kuri aš tikiuosi per atnausius metus taip pat prisidės prie ekonomikos augimo pakankamai ženkliai. Taigi klausimą, kokia yra visų šių priemonių prasme. Galima būtų dviejopai tokį klausimą atsakyti, būtų galima teikti ir esu tvirtai tuo įsitikinęs, kad socialinė sanglauda, socialinė pusiausvyra Europoje pirmiausiai užtikrina teigiamą vertinimą Europos iš gyventojų pusės, turint omenyje, kad pirmą kartą istorijoje kaimininės šalis, kurios anksčiau konfliktus tarpusavyje spręsdavo smurtinėmis priemonėmis ir tai kainavo daug žmonių gyvybių, dabar sugeba taikiai e, spręsti ir bendrai visus e, konfliktus ir ginčiatinius klausimus. Komet buvo sudaryta e, anglės ir plieno sąjunga, buvo padėtas skirtinis akmuo tiems procesams, kurie jaunimui turi būti paprastai paaiškinami tuo, kad šie procesai užtikrino taiką iš tiesų kartų gyvavimo laikotarpį. Be socialinės sanglaudos šių dalykų nebūtų galima užtikrinti, negalime kovoti už Europą arba pasisakyti už tokią Europą, kurioje jaunimas praranda viltį, nes nepasinaudojama jo potencialu. Ir, e, ir kurioje baigus mokyklą 16 metų sulaukus e, neturime jokių galimybių pragyventi iš savo paties darbo. Todėl šis Ši socialinė sąglauda yra mūsų bendra užduotis. Jei gyvendami neturėtume apsiriboti nacionalinių valstybių sienomis ir tik tokiu būdu mes stiprinsime pasitikėjimą Europą ir pasitikėjimą tolesnė taikė jos raida. Tačiau siekdami šio tikslo dar turime labai pasistengti. Įsivaizduokime, tačiau jeigu nebūtume pasinaudoję visomis turimomis priemonėmis, kam būtume pakenkę tikrai nebūtume pakenkę tiems, kurie daug e, pasipelnė iš spekulacijų, kurie nedalyvauja realinėje ekonomikoje. Iš tiesų, jie ne, neturėtų mokėti už e, bankrutuojančias valstybės, už jas turi mokėti e, kiti asmenys, ne, ne tie, kurie turėtų tą daryti, moka už tai, kad e, nors jie nespekuliavo, tačiau turi apmokėti atitinkamas sąskaitas. Mes turime bendrai pasirūpinti tuo, kad įveiktume šią krizę, turime todėl pasitelkti taupumą, didinti konkurencingumą, tačiau taip pat daugiau investuoti į solidarumą. Daugiau investuoti šalis galės tik tuo atveju, jeigu turės atitinkamas galimybės. O Siekiantas galimybės suteikti reikia dar nemažai nuveikti. Reikia kovoti su mokestiniu sukčiavimu, pirmiausiai kovoti su visais tais, kurie mėgina vengti mokesčių savo šalyse. Reikia pagerinti, sustiprinti mokestinių institucijų veiklą, turiuomenėje mokesčius surinkančias institucijas, teisinės valstybės. Principus turime stiprinti, sukurdami patikimą aplinką investuotojams. Mano vertinimu, tokie būtų tinkami atsakymai į anksčiau minėtus klausimus. <clears throat> Nes vien tik tai vykdyti taupimo politiką būtų klaidinga, nes tai būtų sumažinamas <coughs> sumažinama perkamoji gale, investicijų apimtis, investicijos mokslinius tyrimus, iššvietimą, į plėtrą, tai yra visus tos faktorius, kurie skatina ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Žinome, kad uh, viešumoje buvo daug kritikos žodžių išsakyta per pastarąsias dienas ir savaitės apie mūsų patvirtintas priemonės. Mums buvo daug kritinių klausimų užduota, tačiau esu įsitikinęs, kad sėdint viename laive reikėtų ne tik mėgautis geru oru, tačiau ir tais laikais, kuomet audra tą laivą subuoja, reikia bendromis jėgomis imtis irklų ir e, išplaukti į ramesnius vandenis. Tik tuo atveju mes sugebėsime suvaldyti skolų krizę. Turint omenyje, kad e, palūkanų normos per pastarosius metus e, taip smarkiai skiriasi atskirose valstybėse narėse, pavyzdžiui, taip pat ir tarp Vokietijos ir Austrijos, kuomet <clears throat> už ilgalaikės obligacijas valstybė mokama, mokamos mažesnės nei 2 procentų palūkanos, o trumpalaikiams paskoloms e, net galima tikėtis ir mažesnių palūkanų, tuo tarpu kitoms šalims palūkanų norma taikoma siekia 6-7 procentus ir tai padidina pildomas finansinės sąnaudas ir tokiu būdu yra užkertamas galimybės investuoti tose šalise. Esu įsitikinęs, kad e, įvairios e, priemonės nukreiptos prieš šios procesus yra tik tai bendro skolų bendrinimo proceso pradžia. <clears throat> E, Bendras skolų valdymas arba skolų bendrinimas e, nereiškia tiesiogiai skolų perkelimo nuo vienų pečių ant kitų. Tai pirmiausiai siekis kovoti su įvairiais finansiniais spekuliantais. Todėl aš e, manau, kad spalų, skolų išpirkimo fondas ir kitos siūlomos priemonės yra tinkamos <clears throat> e, turint omenyje, kad e, turime ne tik kalbėti apie būtinybę investuoti, tačiau ir suteikti šalims galimybės tos investicijų procesus vykdyti. Naudodamasis progą norėčiau padėkoti Europos parlamentui, tai yra jums, už tai, kad tiek diskutuojant apie finansų rinkos priežiūrą, tiek apie finansinių sandorių pakestinimą, kuris yra labai svarbus Austrijai, nes uh, savo parlamente mes bendrai priėmėme sprendimą Europos lygmenių daug pastangų dėti siekiant, kad Europos parlamentas, kuris pareiškė pakankamai aiškę poziciją, pritartų finansinių sandorių apmokestinimą. Viena vertus tai yra simbolinis gestas užtikrinantis, kad finansų rinkos prisidėtų prie kovos su krize, siekiant e, atitaisyti finansų krizės padarytą žalą ir atverti ateities e, perspektyvas. Tačiau e, taip pat šią priemonę bus ar būtų užtikrinama, kad užtikrinama parama Europos pramoniai paslaugoms ir realiniai ekonomikai. Todėl sveikintinos visos priemonės nukreiptos prieš spekulacijas, e, kuriamis siekiama e, reglamentuoti finansų rinkas ir stiprinti realinę ekonomiką bei e, tinkamai paskirstyti rizikas tam, kad Nebūtų taip, jog vieni prisima visą riziką, kiti gauna iš to tik tai pelną. Yra visos šios priemonės sveikintinas, galbūt e, mes neturėjome pakankamai priemonių savo rankose, kad užkirstume kelią finansų krizį, tačiau iš jos pasimokėme ir dabar žinome, kad mums reikia daugiau tokių priemonių, kad ateityje ši krizė nepasikartotų. Turime padaryti aiškes išvadas. Todėl bankų veiklos nutrauk, su bankų veiklos nutraukimu susijusios priemonės, bankroto reglamentavimo priemonės yra būtinos. Ir man dar viena priemonė būtų savaime suprantama, tačiau kadangi žinau, kad e, esame ir kitų nuomonių, aš noriu visą laiką atkreipti dėmesį į visuotinis svarbos paslaugas. Turiu omenyje tokias paslaugas e, tokiose sritise kaip energetika, infrastruktūra, apsirūpinimas geriamų vandenių. Visur, kur tik įmanoma užtikrinti, kad tas paslaugas tiektų valstybinis sektorius, reikėtų tą padaryti ir neturėtume čia pasiduoti netikroms liberalizmo idėjoms. Parduoti galima greitai, tačiau vėl susigražinti šias rytis viešam sektoriu būtų pakankamai sudėtinga. Todėl politinė atsakomybė prisijimantis asmenys turėtų nepamiršti šių aspektų. Ir dažnai politikams yra suverčiama kaltė už tai, kad e, jie nepareiškia ryštingos nuomonės dėl spekulacijų, dėl kitų minėtų aspektų. Todėl turime tą nuomonę ryštingai pareikšti. Aš pirmiausiai turiu omenyje jaunimo užimtumą išsilavinimo garantijas jaunimui ir Austrija yra ta šalis ES, kurioje yra mažiausias jaunimo nedarbas, profesinis mokymas yra labai svarbus siekiant sustiprinti Europos kaip investicijų regiono vaidmenį. Tai yra labai svarbi prielaida užsitikrinant Europos ateitį. O išsilavinimo garantijos turėtų suteikti galimybę 16 mečiams dalyvauti dualinio mokymo e, sistemoje, o ne valkioti iš gatvėse tam, kad ateityje jie gautų atitinkamą kvalifikaciją ir patys e, pasinaudotų savo galimybėmis darbo rinkoje. Aš su įsitikinęs dualinės švietimo ir mokymo sistemos privalumais šią sistemą pasitelkdami mes galime užkirsti kelią tiems e, vilties praradimo procesams, kurie dabar įsigalėja jaunimo tarpe, mes turėtume <clears throat> nustoti kalbėti apie įvairias išlygas, turėtume kartu investuoti į profesinį mokymą ir sutelkdami pastangas šioje srityje mes iš gatvių ištrauktume maždaug milijoną jaunų žmonių ir tokie skaičiai turėtų būti rimtai vertinami mūsų visuomenėje. Žinau, kad Austrija laikosi tokios pozicijos, kad jei <clears throat> visiems bus taikomos išlygos, jos turi būti taikomos taip pat ir Austrijai, jeigu investicijos į kaimo plėtrą yra tokios svarbios, miestų plėtra yra tokia svarbi, nes uh, Atitinkamai investuojant į šias rytis yra užtikrinama ir išlaikoma e, šalies e, politinė tapatybė. Aš turiu minėję investicijas į žemės ūkį, pavyzdžiui, sudėtingose regionuose, kalnuotose regionuose. Visą tą reikia išlaikyti Europoje. Taigi, Ar yra daug apie ką diskutuoti, turint omenyje finansinę paramą, tačiau mums reikia nepamiršti galutinio rezultato siekiant e, įrodyti tai, ko mes reikalavome iš e, verslo investuojančio į e, mūsų ekonomiką. Turime įtikinti visuomenę savo patikimumu. Kalbant apie patikimumą, norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Patikimumas ir tvarumas energetikos politikos srityje man kaip Austrijos vyriausybės vadovui reiškia atsinaujinančius energijos šaltinius. Žinau, kad persirintamas e, energetikos politikoje vieniems yra sunkesnis, kitiems lengvesnis, tačiau brandolinė energetika nereiškia tvarios energetikos politikos. Po Fukushimos katastrofos visiems tapo aišku, kad mes negalime kontroliuoti brandolinės energijos, pat negalime užtikrinti ateityje brandolinių atliekų saugojimo, netgi tarpinio e, brandolinių atliekų saugojimo. Todėl aš palankiai vertinu komisijos nuspręstus vykdyti brandolinių jėgainių bandymus nepalankiausiamis sąlygomis. Esu stikinęs, kad Saugumas gali būti geriausiai ištikimas Europoje nestatant duonėjas jėgainės, tačiau investuojant į atsinaujinančius energijos šaltinius. Žinau, kad kai kurie jūsų juokiasi girdėdami tą pasiūlymą, tačiau Fukushimos apylinkių gyventojai dabar tikrai nesijuokia. Esu įsitikinęs tuo, kad e, ateities kartos e, tikrai mums daug klausimų dar užduos ir savo užduos daug klausimų apie tai, kaip reikia elgtis su brandolinio kūro, panaudotų brandolinių kūrų, brandolinis atliekomis. Ir tai yra sudėdamoji energetikos politikos dalis. Baigdamas noriu pasakyti, kad didžiuojasi ta karta, kuri atstatė Europą po antro pasaulinio karo, parengė šį taikos užtikrinimo projektą, kuris po to įgavo ES pavydalą. Ir iš tiesų tuomet nebuvo skaičiuojama, ar šalis dalyvaudama šiame projekte kiekvieną mėnesį gauna kažkokios ekonominės naudos. Pirmiausiai buvo kreipiamas dėmesys į bendrą šio projekto teikiamą naudą. Ta noriu pasakyti pietų Europos valstybių adresu. Jeigu po keliarių metų mūsų vaikai ir anūkai iš e, Austrijos susitiks su Graikijos, Ispanijos bendra amžiais, kurie bus suaugę tuo metu ir vertins mūsų šiandien priimamus politinius sprendimus. Norėčiau aš kaip Austrijos vyriausybės vadovas, kad jie pasakytų, kad dabartiniu metu solidarumas ir artimo meilė buvo daug svarbesni dalykai nei spekulacijos ar gopšumas. Ačiū uždėmesi. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Das Wort hat für eine kurze Ačiū, ponui federaliniam kancleriui. Dabar trumpai žodį tars ir ponas komisijos pirmininkas Paroso. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir E, pasveikinti tiek Austrijos kanclerį, tiek parlamentą už šių diskusijų organizavimą. Jos yra labai svarbios, jeigu mes norime išeiti iš krizinės situacijos. Austrijos kanclerį, jūs apsilankydamas Europos parlamente pripažįstate, kad e, demokratijos procesai turi vykti tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Norėčiau padėkoti Austrijos kancleriui už tai, kad jis asmeniškai įsipareigojęs ES atžvilgiu. Jūsų pareiškimas e, tik tai dar kartą parodo jūsų įsipareigojimus. Ačiū dar kartą. Taip pat norėčiau e, perduoti sveikinimus jūsų vyriausybei. Austrija e, e, siekia įgyvendinti labai svarbes politikas ES lygmenių, kad būtų vykdomas dialogas tarp socialinių partnerių. Austrijoje tai yra labai svarbi sąlyga solidarumui ir augimui. Kaip žinome, Austrija yra viena iš tų šalių, kurioje nedarbo lygis tarp jaunimo yra vienas mažiausių ES. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums ir už paramą jaunimo garantijų atžvilgiu. Tačiau tuo pat metu Austrija labai remia FTT, tai yra finansinių sandorių mokesčio idėją. E, Austrija taip pat. E, aktyviai dalyvauja diskusijose dėl finansų perspektyvos, būdama e, grinaja e, mokėtoje į ES biudžetą. Taip pat ji aktyviai e, dalyvauja kovojant su klimato kaita. Be kita ko, taip pat norėčiau pasakyti, kad Austrija taip pat remia ir europinę e, energetinės saugos darbo atvarkę. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių, kaip Austrai prisideda prie Europos projekto. Kaip komisijos pirmininkas norėčiau ir toliau su jumis bendradarbiauti, bendradarbiauti su jūsų vyriausybė ir dar kartą padėkoti Austrijai už jos įnašą į ES. Dėkuoju. Ačiū ponui Baroso. Dabar Europos liaudės frakcijos vardu žodį suteikiu pirmininkui Jozefui Doliui. Jums parlamento pirmininkė Martinai Šulcui, komisijos pirmininkė Milas Žuze Manuelį, mano federalinį kanclerį Wernerį Faimanai, mėly kolegos, pirmiausia noriu padėkoti federaliniam kancleriui už tai, kad atvyko į parlamentą ir dalyvavo diskusijose su mumis, ponios ir ponai, mėly kolegos, tikriausiai Nenustepsite, kad šioje institucijoje mes tikime pridedama Europos sukūrimą verte, nes dėl ES biudžeto krizės laikotarpį kai kurios valstybės narės sugebėjo toliau įgyvendinti savo investicinius projektus ir mažinti biudžeto deficitą. Mūsų drąsų sprendimai pradeda nešti vaisių Airijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Eurozonoje mums pavyko sumažinti įsiskolinimo apimtis, todėl turime aiškiai įvardinti pastangas, kurių buvo imtasi, tačiau neturėtume savęs apgaudinėti, spaudimas išlieka, ne visos problemos yra išspręstos ir jeigu kai kurie mano, kad krizė jau baigėsi, turėtų pasirenkti antrai krizės bangai, nes noriu tą priminti, nes nekartą esu tą patyręs ir Nepaisant to, kad Austrija padėtis yra kitokia, Europa kenčia nuo didžiulio masto nedarbo, kai kuriuose valstybėse 55 procentai jaunimo neturi darbo, tokia padėtis nepriimtina. Ir mes neužtikriname tinkamo ekonomikos augimo masto, kad gerintume užimtumo padėtį. Todėl mes turėtume ir toliau stiprinti ES, reikia visose sritise daugiau Europos, daugiau Europos veiksmų derinimo. Europos deficitas mums labai brangiai kainuoja, e, kadangi neturime bendros e, socialinės apsaugos, pensijų sistemos ir jeigu nesieksime pažangos šioje srityje, tai sukompromituosime Europos e, solidarumą, nes kils įtarimų dėl fiskalinio dempingo tarp atskirų valstybių narių. Aš nekalbu apie mokesčių suderinimą, tačiau mes turime susitarti dėl bendros mokestinės bazės, ypač eurozonai. Tai yra labai svarbu, nes tikrai nenormali situacija, kad e, vienoje šalyje e, nėra apmokestinamas e, palikimas, o kitoje jis yra apmokestinamas ir tai iškreipo konkurenciją. Harmonizavimas nereiškia lygiavos, tai tik užtikrina daugiau skaidrumo. Kalbant apie bankus, Mes raginame Austriją ir Luksemburgą įgyveninti 2003 metų direktyvą dėl santaupų, nes e, ekonomikos sąjungo nėra vietos bankininkams, kurie padeda išvengti mokesčių. Austrija turėjo daug naudos iš dalyvavimo Europos sąjungoje, turint omenyje jos plėtrą. Austrijos įmonės investuoja Vidurio rytų Europos infrastruktūros projektus ir Austrijos bankai yra viena, vieni dinamiškiausių šiame regione. Tačiau be bendros politikos žemės ūkio srityje, kaimo plėtros, regionų plėtros politikos srityje šios politikos nuostatas Austrija pavyzdingai perkelia. Todėl būtina atkreipti dėmesį į tai, kad ir šiose sritise nereikėtų nuleisti rankų, nes priešingų atveju bus prarasta labai daug darbo vietų. Kalbant apie prieš Europą nukreiptą retoriką, būtina tai reaguojant priminti, kad Europa <clears throat> nereiškia, kad galima naudotis bendrosios rinkos teikiamais privalumais ir nepadėti tiems, kurie šiuo metu patiria sunkumų. Aš e, esu įsitikinęs, kad Austrija prisijims, jei tenka čia atsakomybė, siekdama sustiprinti bendrąją rinką, nes tos valstybės, kurios prisideda ir kurios vykdo būtinas reformas, e, prisideda prie bendro projekto stiprinimo. Todėl padėti vieni kitiems yra labai svarbu. Tai yra mūsų bendra atsakomybė taip pat kaip ir e, solidarumas Taigi mes privalome toliau investuoti, geriau pasinaudoti daugiametės finansinės programos asignavimais, siekiant atgavinti ekonomikos augimą. Jūs minėjote, e, kiekvienas band, jeigu kiekvienas bandys e, gauti iš ES e, biudžeto daugiau paramos nei į ją nei į įmoką, tai tokia politika neturi ateities. Jeigu E, jūs taip neselgsite, galite tikėtis mūsų paramos. Dar kartą dėkoju, kad atvykote. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbėsios pirmininkas ponas Hanesas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas federalinį kanclerį, jūs pasakydamas šią kalbą įrodėte, kad vadovaujatės šūkiu mokytis. Mm visą gyvenimą mokytis, ką nors bedarant. Jūs esate puikus kancleris, kadangi supratote, jog tik kartu, tik veikiant iš vien galima įveikti krizės, o ne pavieniui. Austrijos padėtis ypatinga, kadangi ji yra tarp rytų ir vakarų, e, tarp pietų ir šiaurės. Mm, ir minėjote, kad tikriausiai ir ne tik Austrija, bet ir visi kiti šiais laikais markiai kenčia dėl vis didėjančio skurdo, dėl vis didėjančio nedarbo. Ir iš tikrųjų negalime tuo didžiuotis, e, kad esame Austrai ir santykinai gyvename gerai, ar esame Vokiečiai ir santykinai gyvename gerai. E, tiesiog reikia siekti bendro to, tų dalykų netoleruojančio požiūrio nes iš tiesų skirtumai yra didžiuliai. Ir dar prieš daugelį metų jūs sakėte, kad, pavyzdžiui, palūkanų normų dydžiai yra visiškai nedekvatus. Jūs pasisakėte už euroobligacijas, taip pat iš dalies už um, skolų padengimo fondą ir būtent už tai pasisakome ir mes, Europos parlamentas. Ir iš komisijos ir tarybos tikimės e, teigiamų poslinkių tą linkme atsakymų į rūpimus klausimus. Reikėtų galvoti apie tai, kaip dabar pagaliau jau steigti tą skolų padengimo fondą, o ne, ne vien tik kalbėti gražiai apie tai, kad e, palūkanų normos yra per didelis ir reikia kažką daryti. Jūs štai kalbėjote apie rimtus žingsnius ir mes tai sveikiname. Tam tikrą prasme ir tai yra vienas iš bendrų e, dalykų kartu su mumis, su Europos parlamentu, yra tai, kad Austrija, aš gal ir būdamas šiek tiek patriotas tai sakau, bet taip pat ir kaip socialdemokratas, Austrija yra lik priešiškas modelis neoliberalizmui. Tai yra tam modeliui, e, kai bandoma tapti konkurencingesniu, mažinant socialinės apsaugos e, e, išlaidas. Bet iš tikrųjų reikia suprasti, kad tie du dalykai žengia kojon, koja kojon. Ir netgi turėtų visada tai būti. Mes turėtumėm laikytis tokios konkrečios rimtos mm, politinės krypties, kuri Austrijoje štai lėmė tinkamą socialinės partnerystės atsirandimą. Ir Austrijoje prezidentas Olandas Jean Macaro taip pat parodė, kad socialiniai partneriai būtent kartu gali rasti tinkamus sprendimus, pavyzdžiui, ir darbo rinkoje. Jūs kalbėjote taip pat ir apie investicijas. Investicijos tampa įmanomos tik tada, kai ne tik yra vykdoma griežta taupimo politika, kai yra mažinama išlaidų, reikia kaip tik ir išlaidų ir kiek ir padidinti ir išjudinti ekonomiką. Ir be abejo, taip pat reikia nepamiršti ir jaunimo nedarbo problemos, nes kaip tik dabar iš mūsų laukiama sprendimų šią linkmę. Ir tai turi daryti ne tik pavienės šalis atskirai, visa ES turi to imtis. Ir dėl to turime žengti vieną žingsnį toliau, kurti planus, tai yra jau gerai, bet reikia rasti tam ir tinkamą finansavimą. Nes e, nėra prasmės kalbėti apie garantijas jaunimui, jeigu, pavyzdžiui, yra mažinamas Europos social, mažinamos socialinio fondo apimtys. Nes e, reikia pasiekti, kad Europoje jaunimo nedarbo apskritai nebūtų. Neretai dėl jūsų pažiūrų, pažiūrų e, buvo iš jūsų juokiamasi, pavyzdžiui, dėl finansinių transakcijų, finansinių sandorių mokesčio. E, daugelis juokiasi iš tokios pozicijos, kad to mokesčio reikia, tačiau pamažu tai tampa realybė. Ir, ponė federalinį kanclerį, tikriausiai atleisite man už tai, jeigu aš, kaip ir ponas Dolis, pavyzdžiui, pasakysiu, kad ir Austrija iš esmės prisidėjo prie to, kad būtų e, pagaliau kovojama su mokestiniu sukčiavimu. Ir dėl to reikia suvienyti jėgas, kad čia būtų daugiau pasiekta. Ir aišku, galima kalbėti apie bankų konfidencialumo reikalavimus, tačiau visgi žingsnių pirmin reikia padaryti. Ir turime vykdyti bendrą, vieningą Europos kovą su mokestiniu sukčiavimu, su mokesčių išvengimu, kalbant, pavyzdžiui, apie Šveicariją. Ir būtent kartu visiems europiečiams čia reikia veikti. Ir dar paskutinė mintis, ponia kancleri, manau labai svarbios yra jūsų paskutinės kalbos mintys jau keletą metų, nors tai buvo kritikuojama, e, aiškiai atsiribojote nuo dešinio populizmo, nuo dešinio ekstremizmo. Ir galbūt ne visada e, pavyksta tą visiems padaryti. Pavyzdžiui, ponas Cameronas galėtų atvykti į mūsų parlamentą ir pasisakyti to klausimu, būtų įdomu jį išklausyti. Bet svarbu iš tiesų nepasiduoti toms jėgoms ir atsiriboti nuo jų. Ir jūsų ta skiriamoji linija nuo dešiniųjų ekstremistinių partnerių taps labai svarbia pozicija Europos ateičiai. Nes praeitie čia būta klaidų ir man atrodo reikėtų iš jų pasimokyti. Nes yra tik viena dešinioji linija Europoje, tai yra prieš dešinį ekstremizmą. Für die Fraktion der Dabar liberalų ir demokratų alijanso frakcijos vardu kalbės parlamento narys Perhofstadas. Uh, Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti Austrijos kancleriui už pasakytą kalbą. E, yra e, atėjęs puikus laikas kalbėti apie Europos ateitį ir klausytis tai, ką sako e, atstovas iš šalies, kuri yra grinoji mokėtoja į ES biudžetą. Ir kaip matote, ne visos grinosios mokėtojos gali būti traktuojamos vienodai ir jų pozicijos nėra vienodos. E, gerbiamas kanclerė, e, prieš keletą dienų jūs e, davėte interviu ir sakėte, kad na, kyla tam tikrų skirtingų nuomonių dėl ES. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, Kameronas e, jau yra pasakęs, kad yra pasirengęs pasakyti istorinės svarbos kalbą, žino, kada tai įvyks. Jau e, buvo pasakyta, kad ta kalba bus pateikta penktadienį ir kiek prisimenu, 88 e, metais Margaret Thatcher pasakė dar vieną labai svarbę istorinės svarbos kalbą, tačiau tuo metu ji pasisakė už Europą. Aš e, galiu pacituoti tai, ką ji pasakė. Ji pasakė, kad mums reikia daryti daugiau kartu, tačiau ta idėja visiškai prieštarauja pono Camerono veiksmams ir tai, ką jis ketina pasakyti penktadienį. Šiuose diskusijose taip pat dalyvaujant Austrijos kanclerį norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakys ponas Cameron, Cameronas, nes jau jo mintis, kurias jis išsakys penktadienį, yra aiškios ir žinomos. Ir apskritai galiu sakyti, kad mes negalime netgi kelti klausimo, kad e, viena ES šalis pradės iš naujo dėrėtis dėl narystės ES, nes yra tam paprastos priežastis. Reikalinga viena ES vieninga ES, o ne ES, e, iš kurios galima rinktis tai, kas tau patinka ir negyvendinti to, kas tau nepatinka. Aš manau, kad būtent tai ir sunaikina Europos vienybę, E, tas faktas, kad e, galima pasirinkti iš ES tuos dalykus, kurie tau yra primtiniausi. Jau dabar yra ir 15-17 ES e, narių glaudesnis bendradarbiavimas, yra 25 valstybių narių glaudesnis bendradarbiavimas, taip pat yra ir sukurta Schengeno erdvė ir dar egzistuoja įprasta 27 valstybių ES sąjungą. Taigi apskritai Europos sąjunga yra labai sudėtingas derinys, keistas derinys. Ne visada valstybės narės yra E, turi įgyvendinti vieną ar kitą ES politiką. Tačiau e, galiu pateikti ir pavyzdžių, pavyzdžiui, Šengeno erdvė. Tarkim, e, Jungtinė karalystė priklauso ES, tačiau nėra Šengeno erdvės dalis. Taigi, kaip žmonėm galima pasireiš, paaiškinti tiems žmonėms, kad iš ES gali pasirinkti tik tai tuos dalykus, kurie tau yra e, palankiausi. Dar daugiau Aš laikausi nuomonės, kad ES E, iš kurios galime išsirinkti palankiausius dalykus, kaip pageidauja Kameronas ir apie tai, ką jis kalbės. Penktadienį tik tai sunaikins bendrą rinką. Taigi, jeigu atsirinksi tai, kas tau yra palankiausia, kas liks toje bendroje rinkoje. Jeigu prancūzai sakys, mums patinka e, pramonės politika, tačiau mums neprimtinos konkurencingumo tai taisyklės. O vokiečiai sakys, na, mums nepatinka bendra paslaugų rinka, bet prekių rinka mums yra primtina. Taigi, kas liks iš tos bendros rinkos? Būkime sąžiningi. Ir pats sąžiningas turėtų būti Kameronas. Jeigu jis ketins persidaryti dėl ES, tai greičiausiai reikš jau ir pačios ES pabaigą. O tai visiškai nenaudinga mūsų piliečiams, taip pat nenaudinga ir Junktinės karalystės piliečiams. Nes e, dėl to nebeliks e, bendros rinkos arba jungtinės karalystės piliečiai galės e, tapti tokios antros rūšės piliečiai. E, kaip ir pavyzdžiui dabar nevatai iš Šveicarijos, Norvegijos, kurios moka už tai, kad galėtų naudotis bendrąją rinką, tačiau tų pačių teisių kaip kitos valstybės neturi. Jungtinė karalystė tikrai e, neturėtų e, suklysti. Ir pabaigai, pirmininkė, aš galiu pasakyti, kad na, nereikia e, iš naujo dėrėtis dėl to, ką mes turime bendrą. Reikia iš tiesų e, daryti priešingai, nei penktadienį pasakys e, ponas Kameronas. Reikalingos bendros pastangos, kad e, mūsų Europa taptų labiau integruota. Ponas kancleri, jeigu mes norime atremti visus iššūkius, kuriuos įvardinote savo kalboje, tada mums reikia e, labiau integruotos Europos, o ne atskirų e, dėrybų tarp atskirų valstybių narių. Ačiū. Ačiū, panai Ferovsa, tai žodis dabar steikiamas žaliųjų frakcijos vardu kalbėti kolegijai Rebekai Harms. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai komisijos atstovai, ponė federalinė kanclerė, turiu prisipažinti, kad e, rengdamasi šią diskusiją starosiamis dienomis labai džiaugiausi ta pažanga, kurią jūsų tarnybos padarė Europos integracijos srityje. Pačioje pradžioje mes labai nustebę žvelgiame į Austrijos pusę ir dabar esame maloniai nustebę Austrijos energingomis pastangomis siekiant e, bendrai išspręsti vieną iš sudėtingiausių ekonomikos krizių mūsų istorijoje. Aš taip pat e, skaičiau tą interviu, apie kurį kalbėjo kolega Ferhofštatas rengdamasi diskusiją ir manau, kad mes visi turėtume pabrėžti jūsų teiginį, kad skolų problema, kuri ES pasiekė tokį didelį mastą, turi būti sprendžiama bendrai. Ir todėl pasiūlymas dėl skolų panaikinimo fondo <clears throat> yra tinkamai parengtas pasiūlymas, ekonomikos ekspertai jį parengė ir jis gali būti įgyvendintas. Jūsų interviu, jūsų straipsnį taip pat radau nuorodų ir užuominu apie tai, kad reikia kantrybės vertinant Europą, nes kai kurie procesai trunka ilgiau, nei mes pageidautume. Aš manau, kad skolų problemos sprendimas turi ateiti kuo greičiau, nes e, finansinė krizė sąlygoja ir socialinė krizė, apie kurią jūs kalbėjote savo interviu prieš atvykdamas čia minėjote, kad Europa negali leisti, kad padidėtų socialinė neteisybė, tačiau tie socialiniai skirtumai ir socialinė neteisybė tik stiprėja šiuo metu. Jūs pagėdavote, kad Europa į savo rankas paimtų daugiau priemonių, kovodamas su šiomis problemomis. Ir jūs daug kur apie tai kalbate, ne tik šios diskusijos metu. To siekiant reikia pritarti Europos parlamento pozicijai dėl Europos biudžeto ir daugiametės finansinės programos Mano frakcija išvelgia didelę grėsmę tame, kad e, mes e, nepabrėždami e, žemės ūkio ekologinių aspektų stiprinimo bandome išlaikyti panašų ar tą patį žemės ūkio politikos finansavimo mastą be BŽP e, reformos, struktūrinių fondų reformos. Dabar bandoma paprasčiausiai mažinti finansavimo apimtis, todėl tie ambicingi projektai susijęs su garantijomis jaunimui, investicijomis, socialinio teisingumo užtikrinimu, paprasčiausiai negalės būti įgyvendinami. Mes e, šiandien bandome tvirtinti vakarykštės dienos Europos Sąjungos biudžetą ir tai ypač išriškėja diskusijose dėl žemės ūkio biudžeto. Noriu tačiau pabrėžti, kad Austrija turėtų būti ir yra pavyzdys žemės ūkio politikos srityje. Fišu reikia už tai padėkoti, tačiau tas ekologinio aspekto stiprinimas, kurį pasiūlė ponas Čiološas, Austrija gali šios pasiūlymus įgyveninti ir dėl jų nekiltų grėsmė Austrijos ūkininkams ar žemės ūkiai apskritai. Kalbant apie brandolinę energetiką, galiu žalių frakcijos vardu e, teigiamai vertinti jūsų mintis, bandymai nepalankiausiomis sąlygomis, nepaisant pono Oettingerio bandymų taryboje nebuvo patvirtinti ir e, saugumo standartų direktyva kuria būtų nustatyta atsakomybė už e, nelaimingus atsitikimus Brunėjose jėgainėse ir ponas Oettingeris jo pasiūlymai nesulaukė darmos paramos, taigi prašau jūsų jį paremti. Ačiū uždėmesi. Europos konservatorių reformuotų frakcijos vardu pono Kelamanų žodis. Ačiū pirmininkė. Ačiū Austrijos kancleriui, ačiū, kad atvykote į e, Europos parlamentą. E, turiu atsiprašyti pono Hafstarto e, vardu e, už tai, ką jis pasakė. Jis ignoravo tai, ką jūs pasakėte, o vietoj to akcentavo pono Kamerono kalbą, kurios dar netgi nebuvo. Taigi labai gaila, kad jis kalbėjo apie tuos dalykus, kurių dar nebuvo. E, bet kuriuo atveju puiku, kad ponas Verhofštatas e, citavo Margaret e, Thatcher ir ji pas, yra pasakiusi tikrai ne vieną protingą mintę. Bet kuriuo atveju labai svarbu, kad būtų organizuotos labai rimtos diskusijos dėl ES ir E, reikia kalbėti apie Europos e, e, krizę. Taip pat reikia pripažinti, kad globaliame kontekste Europos susiduria su vis didesniais iššūkiais, kalbant apie jos ateitį. Labai svarbu, kokia yra visuomenės nuomonė ES atžvilgių. Ir kaip dauguma kalbėtojų sako, negalima tiesiog sakyti, kad na, žmonių abejonės yra populistinės krypties E, krypties. Žmonės nebepasitikė ES vien dėl to, e, kad e, kai kurie Europos parlamento nariai nebepasitikė pačia, pačiais e, žmonėmis. Aš manau, kad reikia keisti pačią ES viziją. Norime, kad ES projektas pavyktų, tačiau tam reikės radikaliai keisti mūsų požiūrį ir mūsų veiklą. Dabar ES stovi e, kryškelėje. Kaip neseniai buvo e, sakoma, ES projektas atsidūrė kryškelėje vien dėl tos priežasties, kad e, mes nukrypome nuo realybės, e, su kuria susiduria žmonės ir kokia yra reali ekonomika. Reikalingas ES projektas, kuris būtų arti žmonių, kuris būtų lankstus ir atsižvelgtų į realią situaciją. Kaip, tai, kaip tai galima įgyvendinti? Visų pirma, reikėtų e, atverti mūsų rinką, išlaisvinti įmonių potencialą, spręsti demokratijos deficitą e, Dauguma žmonių mano, kad e, tauta yra atgyvenusi koncepcija, tačiau tai nėra tiesa. Ir reikėtų kartu spręsti bendras problemas, o ne vadovautis kažkokiais ideologiniais įsitikinimais. E, visų pirma, manau, kad e, reikėtų peržiūrėti visus e, bendrijos teisės aktus, kurie kelia labai didžiulę administracinę naštą mūsų įmonėms, piliečiams. Taip pat reikėtų atverti mūsų rinkas. Kitas dalykas yra tobulinti mūsų ES biudžetą, kad jis prisidėtų prie ES konkurencingumo. Galiausiai reikėtų e, daugiau prekiauti su JAV, su besivystančios ekonomikos valstybėmis, kurios skirtingai nei ES valstybės auga. E, visa tai yra įmanoma, jeigu mes pakeisime savo požiūrį, kad kaip politikai galima sakyti į visas problemas. Ir Aš norėčiau pacituoti tai, ką pasakė ponas Reiganas. E, patys baisiausi e, pats, pats baisiausias momentas yra tai, kad kai yra problema, aš negaliu jos išspręsti. Mes e, turime įgalinti žmonės e, išspręsti e, savas problemas, kad mažėtų nedarbas ir kad būtų užtikrintas ekonominis augimas. Mes turime užtikrinti, kad, na, kaip politikai, mes turime suprasti, kad kai kuriais atvejais geriausia tiesiog nesikišti. Labai svarbu, kad situacija keistusi. E, reikia naujo modelio. Ne, negalime uh, turėti Europos, kurioje yra pirmos ir antros klasės valstybės naras. Mes turime sukurti tokį projektą, prie kurio prisidėtų visos valstybės pagal savo galimybės ir pagal savo uh, norus. ES yra iš tiesų uh, vieninga įvairovėje. Ačiū. E Dėkuoju ponui Kalanan. Dabar e FD frakcijos vardu ponas Helmer, prašom. Pone pirmininkė, man atrodo, kad kancleris supranta kai kurias problemas, su kuriamis Europa yra susidūrusi. Ir jo sprendimas yra daugiau Europos. Čia, aišku, mes kalbame apie viltį, lyginant su e, patirtimi ir kasdienos realybę. ES eina žemyn. 90 metais ES sukurdavo 30 procentų BVP. Šiandien e, skaičius yra tik 20 procentų. 2050 metais mes sukursime tik 10 arba net mažiau procentų BVP, jeigu mes laikysime tų emisijų tikslų, kuriuos esame nustatę. E, pone Ferhofstadt, ar galėčiau pasisakyti Kodėlgi mes einame žemyn? Visą tai yra aišku. ES yra muitų sąjunga, tačiau mūsų, muitų sąjungos yra 19 amžiaus modelių pagrysto subjektai ir niekas nebenori tokio modelio naudoti. Antra, ES muitų sąjunga yra reguliuojama tiek daug įvairių reglamentų kad mūsų verslas tiesiog nebeturi jėgų. Toliau mes turime energetikos politiką, kuri užtikrina pačią brangiausią energiją Europoje visame pasaulyje. Dėl to energetikos įmonės persikelia į kitas šalis, dėl to pensininkai ir e, šeimos tiesiog nebegali išgyventi. Išnaudojama daugybė lėšų vėjų jėgainėms, kurios nėra tvarios ir nieko nėra pasiekiama. Ir dar viena priežastis - bendra valiuta žlugo. Apie tai labai aiškiai kalbėjo Lord Lawson, kaip apie patį neatsakingiausią nuotikį po antrojo pasaulinio karo. Ar jūs tikrai tikite, kad eurokrizė baigėsi? Niekas nėra išsprendęs to disbalanso tarp šiaurės ir pietų. Kalbama apie valstybių išpirkimą. Mums reikia daugybės fiskalinių pervedimų iš šiaurės į pietus. Taupimo politika, nedarbas, Tokios priemonės yra taikomos Pietų Europoje, tačiau jos nėra primtinos e, rinkėjams. ES gali žlugti. Yra sukurta politika eurozonoje dėl bankininkystės ir fiskalinių priemonių, tačiau ji net neša laukiamos naudos. Junktinėje karalystėje vis daugiau yra pasipriešinančių narystėje Europos Sąjungoje. Ministras pirmininkas reikalauja susigražinti galės, tačiau Tam nepritarė Briuselis, tam nepritarė ir žmonės. Rinkėjai supranta, kad narys ES daro mus mažiau demokratiškais, neturtingesniais ir mažiau laisvais. Mes kovojame už laisvę, nepriklausomybę ir demokratiją. Ir žmonės sako, kad mums būtų palankiau išeiti iš tos sąjungos. Ačiū. Kolegė Cimer, prašom. Ponas Verhofstadt, būkite geras, paklausykite, ką pasakys ponė Cimer. Pone Verhofstadt, tai leiskite pasakyti ponė Cimer. Na, aš nesileisiu provokuojama taip, kaip daro kolega kitame pusėje. Norėčiau išsakyti visą pagarbą kancleriui už tai, kad jūs, jūs čia atvykote. Ir E, jūs e, pajudinote vieną iš e, gairinių akmenų, nes iš tikrųjų yra nesavaime suprantamas dalykas, kad čia reikia atvažiuoti ir kalbėti apie ES ateitį. Taip pat žinome, kad patys svarbiausi sprendimai dėl ES ateities gali būti priimami ne atskirai ES vadovų tarybos, bet kartu su ES parlamentu jį gerbent. Ir ES parlamentas pateikė savo argumentus prieštaraujančius vadovų tarybos pozicijai. Ir kalbama apie sanglaudos fondų, struktūrinių fondų e, lėšų e, sumos mažinimą. E, žinome, kad mes galime pokytį padaryti tik tais kartu, mes suprantame, kad mūsų debatai yra E, iššūkis e, e, mūsų nariams, tačiau mes turime stengtis ir signalizuoti, mes turime imtis reikiamos pozicijos, kad mes norime prisidėti prie ES ir prisidėti bendrais ES metodais. Mes turime paaiškinti, kad negalima mažinti demokratijos ekonominiais metodais. Ir mes turime pasakyti, kad žmonės nepriklausomai nuo to, kuriame ES regionėje gyvena, yra žmonės, o ne tik ES piliečiai. Jie visi yra žmonės, ar be, jie bebūtų pabėgėliai, migrantai ar, emigrant, ar etnių mažumų tautinių mažumų nariai. Jie visi turi žmogaus teises ir jos turi būti gerbiamos. Tad padėkite mums užtikrinti, kad žmogaus teisės ES būtų gerbiamos ir neapribojamos tik tais bendros rinkos e, teisėmis. Tačiau be to mes turime paaiškinti žmonėms, kokias teises vidaus rinkoje jie turi. Ir um, nes tai padeda kurti demokratiją, nes e, žmonės, kurie dalyvauja toje demokratijoje, jų balsas turi būti išgirstas. Ir tai taip pat galima padaryti ne atskirai, o kartu ES e, demokratizavimas ir solidarizavimas, socialinė ES yra vienas su kitu susiję. Ir visi kartu tai turite pasakyti, aš prašau to ir jūsų, ir kitų. E, nebekalbėkime apie taupimo politiką, nutraukime ją. E, komisija aiškino, e, kad taupimo politika nėra tinkama priemonė ir ES neišves iš krizės. Ir taip pat negalime leisti privatizuoti valstybės turto. Ir tai iš tikrųjų nėra ES ateitis ir neužtikrins didesnės vienybės. Liberalizavimas, viešusios paslaugos, viešusios prekės, taip pat socialinės draudimo sistemos privatizavimas ir ekologiniai apsaugos standartai yra labai svarbus. Ir E, tai yra mūsų bendros ES vizija ir jeigu mes ją įgyvendinsime, mes e, galėsime būti tikri, kad dauguma žmonių norės tokios ES. Mes e, negalime sumažinti savo standartų ir tai vienas iš pavyzdžių yra daugiametė finansinė e, perspektyva, sanglaudos ir struktūriniai fondai. E, jeigu Vokietijos e, federalinėme parlamente būtų būtų e, e, balsuojama prieš e, Europos paramos programą, kuri skirta padėti patiems sunkiausiai gyvenančiams, tai būtų nesuprantama. Labai ačiū. Dabar nesocijuoti, nesocijuoti nariai, ponas Martin. Als Publikation hat uns zusammengebracht und Kritik hier im Parlament wird uns jetzt nicht. Ačiū. Na, tokia. Weiter so, Werner. Ačiū. Dėl tos e, kritikos, kuris skambėjo Europos parlamente. Pasakysiu štai, kad iš tikrųjų ES reikia kritikuoti tada, kai to reikia, visi tai žinome. Tačiau dar geriau žinome, kad krizės metu mums reikia daug iš ES. Ne, nereikia kovoti vien tik tais su kurstytojais Gerbiamas kancler, jūs daug kalbėjote apie solidarumą ir ačiū už tai. Tačiau per praėjusius metus buvo pademonstruota gerokai per daug solidarumo su bankais ir gerokai per mažai su piliečiais. Reikia kovoti ne tik su skolomis, reikia daryti viską, kad galų gale būtų pažabota bankų savivalė. Reikėtų su griežtinti bankų priežiūros sistemą ir kovoti su šešėlinė bankininkystė, šešėlinės bankininkystės apimtis kiekvienais metais tai yra milijardai. Nepakanka kalbėti vien tik tais apie e, draudimus bankuose. Išnaudojau vieną minutę, bet baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad reikia labiau rūpintis piliečiais. Tokiu būdu sukursime piliečių sąjungą, ne bankų sąjungą herr bundeskanzler bitte sehr! austrijos kancleris faymann Ačiū. Na, jūs tikriausiai suprasite, kad aš visų pirma norėčiau padėkoti už likščiolinę diskusiją, negaliu sureaguoti kiekvieną detalę, tačiau norėčiau ypatingą dėmesį atkreipti į du dalykus. Aišku, man yra skirta labai nedaug laiko. Uh, Visų pirma, norėčiau kreiptis į poną Kellerman, kuris kalbėjo apie lankstumą. Taigi, lankstumas. Jūs sakėte, kad lankstumas, e, e, jeigu jis yra neteisingas, yra blogas dalykas, bet gali būti ir sąžiningas lankstumas ir kyla klausimas. Na, o kada tas lankstumas mūsų ekonominė sistema tampa prasmingas, būtų prasminga pasirūpinti tuo, kad būtų reformuotos struktūros. Na ir čia iš tikrųjų galima taupyti lėšų, mažinti biurokratiją, tačiau negali būti per daug lankstumo, kuomet kai kas labai rizikuoja finansų rinkose ir galų galiau už viską sumoka mokesčių mokėtojas. Mes tikrai galime atsisakyti tokio lankstumo. Taigi reikia sukurti tinkamą gairių ir taisyklių rinkinį, kuris užtikrintų sažiningumą. Yra primami sprendimai dėl rizikos, bet už tokius sprendimus e, patys bankai ir turėtų sumokėti. Iš tikrųjų reikia kontrolės šioje srityje ir galbūt čia būtų galima kalbėti apie sažiningumą ir skaidrumą. Dabar noriu kreiptis į poną Feilman. kažkokioje šalyje kyla pasipriešinimas e, prieš ES tik tada, kai visa kaltė dėl kažkokios krizės e, suverčiama ES. Tačiau nereikia nuvertinti piliečių. Piliečiai kuo geriau, geriausiai supranta, ką galima patobulinti nacionalinėje politikoje, taip pat ir bendrojoje Europos politikoje ir kas turi prisimti kaltę. Melo kojos trumpas. Taigi, Kaip kad sakė ponas Verhofstadt, diskusijoje aš dažnai skirtingai negu kad e, kolega Kellerman, manau, kad reikia garbingai prisipažinti, kad e, mūsų šalyje uh, turtingieji praturtėjo būtent dėl tokios stacijos, kokia yra dabar. Na ir galiausiai dėl konkurencingumo. Konkurencingumą padidinsime, jeigu steiksime geresnį išsilavinimą jaunuoliams, jaunimui. Dėl to aš pasisakau už tai, kad turėtų būti garantuojamos praktikos vietos profesinį mokymą, profesinį išsilavinimą įgyjusiems jaunuoliams. Taip pat reikėtų skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams, ypač šiais laikais Nors dabar, aišku, iš tikrųjų labai sunku tų lėšų gauti. Vis dėlto aš esu įstikinęs, kad e, konkurencingumo politika e, sustiprės, jeigu mes visi imsime bendrų pastangų, kaip kad daroma kitose pasaulio dalise. Kai kada, kai kuriuose kitose pasaulio dalise e, nesivadovaujama demokratiniais modeliais. Europoje vadovaujamasi demokratiniu modeliu ir būtent tokiu modeliu vadovantis norima sustiprinti konkurencingumą. Konkurencingumą nepadintinsime, e, sumažinę atlyginimus ir socialinės išmokas, socialinę apsaugą. Europa, or, e, mūsų žmonės Europa tiesiog netikės. Mes turime siekti konkurencingumo pagal Europos demokratinį modelį. Ačiū. Labai ačiū, ponas Feiman. Jūs minėjote du, dviejų frakcijų um, atstovus ir mes protokole užfiksuosime uh, jūsų atsakymą jiems, ponas Karas. Gerbiamas kanclerį, ponės ir ponai, labai svarbu, kad jūs čia esate šiandieną šiame Europos parlamente ir e, mes e, priimame tą signalą, kurį jūs mums e, ir ES pasiuntėte. Jūs sakėte, kad, kad e, iš tikrųjų džiugu, jog kanclerė vis dažniau kalba už ES. Austrija e, labai smarkiai E, gauna naudos iš ES. Dabartinė mūsų situacija labai smarkiai yra susijusi su mūsų narystė ir su ES. Ir ES ateitis yra artimai susijusi su Europos demokratijos tolesnė plėtra. Ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs užtikrintumėte, jog mes kuo greičiau gautume, e, pasiektume e, politinės, politinio konvento, e, politinės konvencijos dėl ES ir kad ji būtų įgyvendinta. Ir taip pat norėtume pasakyti, kad Europos ateitis, atsižvelgiant į globalizavimą, smarkiai e, priklauso nuo to, ar mes būsime vieningi ir eisime petis petin. Jeigu mes būsime solidarūs, galėsime būti atviresni savo piliečiams. Austrija tai galėtų padaryti ir turėtų tai padaryti. Ir pastaraisiais metais atsižvelgiant į jos istorinę patirtį, ir geopolitinę situaciją, kurioje dabar esame, ir atsižvelgiant į socialinius duomenis, galime teikti, jog būtent mes turime būti ateities katalizatorius. Kancleri, mes turėtume pasiekti žmonių širdis. Man labai džiugu, kad sakėte, jog biudžetas neturėtų reikšti, jog įmokama mažiau, gaunama daugiau ir visi tuo turėtų būti patenkinti. Man džiugu, kad jūs kalbėjote apie žemės ūkio plėtrą, to nepakaks. Ne, ES turi gauti kiekvieną centą, kurio reikia įgyvendinti lūkesčiams ir mūsų tikslams. Ir dar vienas dalykas. Gaila, kad tarptautinė atsakomybė ir Europos e, dimensija, kurią e, mes sukūrome, yra nepakankamai apžvelgiama mūsų diskusijose. Ir e, baigdamas norėčiau pasakyti, kad, kad Austrijoje su, suvokimas apie ES taip pat labai svarbu. Jeigu mes užtikrinsime, kad žmonės laikys save ES dalimi, tai e, daug pasieksime. Joks politikas negali mojuoti e, nacionalinėmis kortomis. E, manau, kad mes, mes jumise galime pamatyti savo sąjungininką. Na, tikriausiai buvau kiek dosnesnis dėl to, kad jūs esate iš Austrijos. Bet jeigu kalbės vien tik austrai, tai turėsiu būti be galo dosnus. Mes jau ir šiaip šiek tiek vėluojame. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Leichtfried, kuris yra pasižymėjęs tuo, kad visada kalba tiek, kiek jam skirta ir neviršia kalbėjimo laiko. Äh, Ačiū. Ponas Helma kalbėjo apie e, mokesčių e, iššvaistimą. Ir E, būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte atsakyti į užduotą klausimą, jeigu turėsite laiko. E, ir vakar e, aš vakar kalbėjausi su kolega iš Italijos ir jis pasakė, kad gerai, jog atvyksta ponas Teiman, nes dabar taryboje labai tamsu, o jis palaiko tą socialinę švieselę. Ir aš manau, kad jums yra nelengva taryboje. Tad labai džiugu, kad jūs esate čia ir mes galime tik tais. Mes galime labai. Mes turime e, kovoti už solidarumą, teisingumą ir tinkamą socialinę pusiausvėrą. Tai galime padaryti tik kartu, o ne atskirai nacionaliniu lygmeniu. Todėl Mes turime laikyti savo ir kovoti toliau, kitaip kils didelių problemų. Ir manau, kad e, didžiausia mums kilanti problema yra jaunimo nedarbas. Nėra nieko blogiau nei ateities neturinti karta. Žmonės, kurie turi puikų um, e, įsilavinimą ir žino, ką reikia daryti. Ir netgi turėdami tokius iššūkius, e, Austrijoje yra įdėkti labai geri modeliai, kurie žino, ką daryti. Mes turime dėl to balsuoti, e, nuspręsti kartu, kartu Europoje ir tik tais tada mes galėsime kartu įveikti nedarbą Europoje ir jauniems žmonėms suteikti perspektyvą. E, tačiau tos vienybės neužtenka čia, kai mes tarpusavėje diskutuojame. Mes E, turime užtikrinti, kad žmonės žavėtųsi Europą. Ir e, jeigu to susižavėjimo Europą nebus, tai Europa gali e, žlugti ir jeigu kažkas pasakys, kad mes išeisime iš eurozonos, ką tai reikštų? Tai reikštų euro žlugimą pačios didžiausios pinigų politikos sąjungos na, nuo antrojo pasaulinio karo žlugimą. Tai būtų katastrofa. Ir tai įtakos tuos žmonės, kurie labai sunkiai uždirba savo pinigus, o ne tuos, kurie užsieima pinigų spekulacijomis. Ir kancleris taiko tinkamą politiką norėdamas išvengti šios situacijos. Tiesa, kad e, jeigu mes turime dirbti kartu, norėdami pasiekti e, labai daug. E, tai turi būti mūsų pagrindinis leitmotyvas, mes turime eiti tą linkmę ir tada užtikrinsime, jog Europos žmonės gaus reikiamus dalykus. Labai ačiū, toliau Alde vardu, pane Vertman. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kancleri, man atrodo, jūsų pasisakymas tikrai labai visus motivuoja. Šios mūsų diskusijos labai svarbios ateičiai. Austrija tikrai nemažai padirbėjo. Austrijos pozicija labai stipri tarp ES valstybių narių, kovojant su nedarbo, taip pat ir jaunimo nedarbu. Šiuo klausimu ir norėčiau pasisakyti. Beje, visiems norėčiau dar kai ką priminti. Iš tikrųjų, Europoje yra žmonių, kurie e, gyvena skurde. Tam, kad išspręstumėm tokias problemas kaip nedarbas ir jaunimo nedarbas, galų gale turime imtis teisingų žingsnių, tvarių žingsnių. Na ir čia trumpai norėčiau paminėti EMF. Jūs siūlėte atsisakyti iš, gražinamosios išmokos visiems. Labai gerai tai tuos pinigus galime investuoti, spręsdami jaunimo nedarbo problemas. Tai yra puikiai išsilavinę žmonės, bet iš esmės jie atsiduria gatvėje. Jūs e, pasisak, pasisakydamas e, sakėte, kad kartu su kitų vyriausybių vadovais reikia irkluoti valti teisinga linkme. Taigi aš pasakyčiau, irkluokite tą valti teisinga linkme. Tik dirbdami kartu mes galime užtikrinti Europoje tą taiką, kurią iškovojame prieš 60 metų. Ačiū. Labai ačiū, ponė Vertman. Toliau žaliųjų vardu, ponė Liūnačiak. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas kancleri. Na ir aš tikrai neslėpsiu savo džiaugsmo dėl to, kad atvykote pas mus Europos parlamentą ir kad galime padiskutuoti. Be jokios ironijos pasakysiu štai ką. Aš e, susižavėjusi stebėjau jūsų um, įvykius jūsų profesinėje karjeroje iki to, kol jūs, kol jūs tapote kancleriu. Labai ačiū už tai, kad dabar laikotės tokios pozicijos. Man labai patiko jūsų šiandieninė kalba. Aš labai jūs gerbiu už tai, kad jūs taip atvirai kalbate. Kalbėjote apie socialinę Europą, apie garantijas jaunimui, apie iniciatyvas. Kažkas iš kolegų sakė, kad e, garantijos jaunimui gali būti europinių lygmenių tik tada, kai bus daugiau pinigų o dabar jų nėra. Ir gerbiamas kancleri, aš norėčiau paprašyti jūsų, kad Austrija galų gale prisijungtų prie pakto, kuris skirtas kovai su mokesčių vengimu. Tuomet turėsime daugiau e, pinigų ir taip pat manau, kad Austrija turėtų atskleisti pavardės tų asmenų, kurie e, nelegaliai laiko lėšas Austrijos bankuose nemokėdami mokesčių. Taigi tokios iniciatyvos, gerbiamas kancleri, iš, mums iš jūsų reikia. Kaip žinia, e, Europos parlamentas turi tris būstinės ir mes prieš kurį laiką nusprendėme, kad e, reikėtų dėrėti su taryba dėl to, kad būtų pateiktas pasiūlymas dėl vienos Europos parlamento būstinės. Uh, Aš norėčiau paprašyti palaikyti šią mūsų iniciatyvą, nes tai tikrai padėtų sutaupyti kaštų. Manau, kad to tikrai visi džiaugtųsi. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis ponui Paksui, FD vardu. Pone kanclerį, pirmininkė kolegos. Vieningos Europos idėja sujungusi į bendryją lygiateisės valstybės šiandien aktuali kaip niekad. Ir negalime apsimesti šito nematantis antraip galime sulaukti tokio laiko kai mus suvienyjusios ambicijos būti stipria nepriklausoma ir išskirtine bendrija mus išskirs dėl pavienių norų būti stipresniais už kitus. nebegalime kurti lygių ir lygesnių valstybių bendrijos. tai pakankamai trumpas kelias. krečiami ekonominių bei politinių karštligių lydimi nuolatinio jų palydovo nedarbo niekaip negalime susitarti dėl svarbių dalykų kaip ir kuriuo keliu turėtų eiti europa. tik laisvos lygios stiprios ir savarankiškos nacionalinės valstybės yra stiprios europos sąjungos pagrindas ir būkite tikri kuo garsiau bus kalbama apie e, federalizmą ir didesnę centralizaciją tuo labiau stiprės visuomenėje neigiamos nuotaikos. dėkui das wort hat jetzt für die fraktionslosen abgeordneten herr kollege mölzer. herr präsident! ponas mölzer ačiū pirmininke šiuo metu austrijoje daug žmonių yra skeptiškai nusiteikę europos sąjungos atžvilgiu na ir kai kurie žmonės yra nusivylę pasipiktinę skundžiasi kad europoje trūksta demokratijos ir skaidrumo Taip pat nemažai žmonių mano, kad Europa sprendžia ne savo problemas, o nežinia kokias, mes turime rimtai atsižvelgti į tokį žmonių susirūpinimą. Turime žmonėm objektyviai paaiškinti narystės ES privalumus ir trūkumus. Gerbiamas federalinį kanclerį, tai nėra mano žodžiai, tai nėra kažkokio pikto populisto e, žodžiai. Tokie žodžiai buvo išspausdinti viename iš Austrijos laikraščių. Buvo sakyta, buvo, um, kad yra dažnai priekaištaujame, kad ES veikia netinkamai. Bet aš manau, kad kancleri dabar nuo jūsų žodžių tiesiog reikėtų pereiti prie veiksmų. Ačiū toliau keliam. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos ateitis yra praktinis dalykas. Pirmiausia, mes turime rimtai žiūrėti į savo vykdomas bendras politikas, nes pasirinkimas yra ne tarp federalinės Europos ar atskirų valstybių. Mes kalbame apie bendrus interesus arba trumpalaikius nacionalinius interesus, bendra užsienio ir saugumo politika – bendra gynybos politika, bendra energetikos politika, kibernetinio saugumo politika ir svarbiausia bendros rinkos užbaigimas, skaitminės rinkos užbaigimas ir Europos pinigų sąjungos sukūrimas. Tai yra tikroji ES ateitis, tai nėra utopija. Visa tai yra pasiekiama. Mums tiesiog stinga politinės valios. Taip, tai tiesa. Mums stinga dar kažko. Būtent mąstysena yra problema. Mes žiūrime į institucijas kaip į įmonės teikiančias paslaugas. Mes turime būti savininkai tiek mūsų pačių valstybių, tiek ir ES. Aš kalbu apie bendrą atsakomybę. Aš nekalbu apie atsakomybės perkelimą ant išrinktųjų atstovų ar institucijų pečių. Mes turime dėti pastangas ir pasikeisti patys. Pastarėjai keturi metai pademonstravo mažiausiai du dalykus. Finansinė e, krizė kilo dėl moralinio nuostato. Antras dalykas - vartojimo modelis nėra tvarus. Dėl to mums reikia keisti mąstyseną ir prisimti atsakomybę. Kitas kelias būtų naujas pasaulis. Dėkoju ponui Keliam, ponė Beres, socialistų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, kancleri. Dėl socialinių klausimų. Austrija sudarė mums pagrindą pateikti puikų europinį pasiūlymą dėl garantijų jaunimui. Aš norėčiau Jums už tai padėkoti. Dabar kamolys pasiekia mus ir aš tikiuosi, kad EPSCO taryboje Dublinė mes galėsime įpūsti gyvybės realiam Europos pasiūlymui. Per ateinančius mėnesius mes norėtume, kad jaunimo situacija Europoje pagerėtų. Komisijos pasiūlymas yra pagrystas ESF mobilizavimu. Mes diskutuojame apie finansinę perspektyvą ir tikimės, kad jūs pritarsite tai minčiai, kad būtų galima skirti lėšas iš socialinio fondo socialiniams programoms vykdyti. Mes turime finansuoti solidarumą, kas yra labai svarbi ES dalis. Mes taip pat norime, kad Graikija atstatytų savo fiskalinę šerdį. Ponas Junkeris atsisveikino su mumis ir jis pasakė, kad tikisi, kad vokiečiai padės graikams. Graikai labai nemažai slepia pajamų Vokietijos bankuose. Mes turime pakartoti Europos lygių, kad santaupų direktyva turi būti parengta ir jūs čia galite atlikti labai svarbu vaidmenį, atblokuojant šio klausimo svarstymą, kad mes galėtume pasisakyti už solidarumą. Ypač tokioms šalims kaip Graikija. Ačiū, dėkoju poniai Beres. Dabar neprisijungusiu jų vardu, pana Štatler. Ačiū pirmininkė. Vidaus politika formuojama nacionalinėse valstybėse, taigi aš dabar kanclerį nekalbėsiu apie, apie jūsų šalies finansų politiką. Dėl krizės. Kas atsitiko su krize ant, kelio, ant kieno pečių ji buvo perkelta? Mes krizės uh, neišsprendėme, vietoj to susidurėme su rekordiniu nedarbu Ispanijoje, Portugalijoje. Ten nedarbas yra apie 20 procentų, ekonomika neauga. Na, o dabar kalbame apie taupimą, tačiau spekuliantam iš tikrųjų neturi nieko bijoti. Dėl privačiau, privataus sektoriaus dalyvavimo privatus sektorius e, neišleidžia nieko, kas buvo pažadėta mokesčių mokėtojams, e, kapitalas tiesiog perkeliamas kitur, yra vengiama mokėti mokesčius. Na, o vietoj to tiesiog e, kišami pinigai neinvestuojant į ateitį. Aš manau, kad reikėtų vadovauti sveikų požiūrių. Mes patys uh, sukūrėme tokią situaciją ir tikrai galbūt nereikėtų mums toliau važinėti į Stras, Strasbūrą. Ačiū toliau, Milan Mon. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju kanclerė už išsakytus žodžius solidarumui ir už pastabas dėl Europos ateities. Šiandien Europos ateitis nėra tokia aiški kaip prieš vienerius metus. Buvo priimta nemažai sprendimų taryboje, taip pat Europos centrinėme banke, kas padėjo mums kalbant apie ateities integracinį projektą. Tačiau tai, ko pasiekėme, nepakanka. Mums reikia daugiau nacionalinių reformų. Taip pat reikia kurti fiskalinę ir pinigų sąjungą. Mes turime išspręsti asimetrinius probleminius klausimus, kuriuos iškėlė krizė. Mes turime palaikyti visus veiksmus ir juos palaiko ir Ispanijos vyriausybė. Aš pritariu kancleriui. Jaunimas turi pritarti Europos integraciniam procesui, tačiau jie gali tą daryti tik tuo met, jeigu Europa išbris iš krizės. Europa turi būti sprendimo dalis, o ne problemos dalis. Mes turime išbristi iš krizės. Kitas dalykas, kalbant apie Europos integraciją, yra daugelypės priklausomas pasaulis, apie kurį kalbėjo Barosas. Dydis yra svarbu. Europa turi tapti galingesnė. Kitu atveju mes tapsime nebereikšmingi. Europos ateitis reikalauja daugiau solidarumo pagristos politikos, nei kad buvo vykdyta iki šiol pagal Lisabonos sutartį. Dėkuoju dabar panas Gualtieri. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kancleri. Jeigu kalbame apie ES ateitį, tai reikia paminėti du dalykus. Visų pirma, tai yra socialinė politika, kuri yra svarbi, o taip pat ir ekonomikos atgaivinimas, užtikrinant e, demokratiją. Mūsų frakcija yra teigiamai nusteikusi abiejų šių dalykų atžvilgių ir mes džiaugiamės tuo, kad ir jūs pasisakėte iš esmės už tai, jūs pasisakėte už stabilumo, augimo, demokratijos Europą. Aišku, reikia prisimti fiskalinę atsakomybę, taupyti, tačiau to nepakanka. Reikia užtikrinti ir socialinę sanglaudą bei ekonominį augimą. Dėl to reikia tokio ES biudžeto, kuris remtųsi nuosaviais ištekliais, kuris būtų finansiškai konsoliduotas. Tokiu būdu galėsime užtikrinti ekonominį augimą ir nesukelsime pavojaus viešiesiems finansams. Reikėtų užtikrinti ir tinkamą finansavimą kovojant ir su jaunimo nedarbu. Gerbiamas kanclerė, ačiū už tai, kad pas mus atvykote, pasisakėte. Mes esame tikri, kad per artimiausius metus ir toliau vyks diskusijos dėl Europos socialinio pakto ir dėl autentiškos ekonominės ir e, valiutų sąjungos ateities. Labai ačiū toliau EPP e vardu Sarijos Volski. Thank you, Mr. President. Dear Chancellor, uh, welcome for your. Ačiū. Gerbiamas kancleri, dėkoju už jūsų atsidavimą. Tačiau aš tikiuosi, kad e, aš norėčiau tikėtis daugiau iš jūsų dėl Europos ateities, nes jūs esate tarp e, rytų ir vidurio Europos. E, ir Dauguma e, vidurio ir rytų Europos valstybių dar nėra eurozonos narėmis ir jūs kalbate apie tai, jog Europa gali būti susiskaldžiusi ar gali būti dviejų greičių Europa ir gila grėsmė, kad Europa gali vėl pasidalinti. eurozonos išgelbėjimas neturi būti uh, neturi vykti e, Europos padalymo kaina. E, galbūt Europą padalinti yra e, suinteresuota Austrija. Jūs sakėte, kad jūs esate grinais prisidedanti šalis. Man nepatinka šitas terminas. Kiekviena tur, grinais prisidedanti šalis yra paprastai turtinga šalis, tačiau ji taip pat ir daug gauna iš ES. Ir neturi likti institucinių susiskaldimų tarp eurozonos ir kitų valstybių. Eurozona neturi tapti galingiausia jėga, kuri nustums kitas valstybės narės į periferiją. Būtent todėl parlamentas nuolat atmesdavo pasiūlymus dėl formalizuoto komiteto ir e, dėl to, jog atskiros e, tos valstybės narės, kurios neturi, nėra eurozonoje, dabar turėtų atskirą biudžetą. Ačiū dabar ponas Brokas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kancleri, kolegos ir kolegės. Aš norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų buvo naitas ilgas kelias, tačiau jis buvo geras ir gerbiamas kancleri, aš esu labai dėkingas už tai, kad jūs paaiškinote, koks yra ryšys tarp uh, fiskalinio konsolidavimo, augimo, struktūrinių aspektų. Man atrodo, iš tikrųjų jūsų nubrėžtas kelias yra teisingas ir jo reikėtų eiti. Tai reikėtų nepamiršti ir artimiausiais mėnesiais derantis dėl EMF. Bet reikėtų daryti viską, kad nebūtų užkirstas kelias augimui. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Sarijus Volski. Uh, Jeigu mes kalbame apie vidaus rinkos taisyklės, tai reiškia, kad visi turi prisimti vienodą atsakomybę. Mes penktadienį tikimės, kad išgirsime pono David Cameron kalbą. Ir vis dėlto nepamirškime, kad e, dabar valiutų sąjungą sudaro ne 27, o 25 valstybės narės bet visos valstybės narės turėtų vykdyti bankų priežiūrą. Visose 27 valstybėse narėse tai turėtų būti daroma. Aš esu tikras, kad e, penktadienį išgirsime kalbą, kurie, kurioje bus paremtas pono Monė, o ne pono Metrinė e, metodas. Panas kancleris Feiman. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti už įvykusią diskusiją. Galbūt štai ką pastebėsiu. Europos parlamento narių yra labai daug ir mūsų nuomonės kai kada skiriasi, įvyko labai gyva diskusija, bet bent jau įvyko. Ir žvelgdamas tiesiai prieš save norėčiau padėkoti tiems, kurie dar sėdi salėje, nes tikrai e, vis dėlto Diskusija su kėdė yra netokia įdomi kaip e, diskusija su parlamento nariu. Labai ačiū tiems, kurie nepatingėjo ir atvyko šiandien į diskusiją. Man gerbiamas pirmininkė teko be galo garbė, kad mane čia pakvietėte. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, Europos susiskaldimas. Aš taip pat esu įstikinęs, kad tokia šalis kaip Austrija palaiko glaudžius ryšius su naujosiomis valstybėmis narėmis, tai yra ir kultūriniai, ir istoriniai, ir ekonominiai santykiai. Ir dėl to Austrija turi prisėmusi ypatingų įsipareigojimų. Jūs tai taip pat paminėjote. Mes norėtumėm daryti viską, kad Europa nebūtų padalinta į dvi dalis. Juk laikomės tokių pat vertybių, siekiame tokios pat valiutos, tai yra vieninga ta pati Europa. Na, bet jeigu kalbame apie šią Europą, tai aš norėčiau paminėti ir Junktinės karalystės poziciją bei pono Cameron poziciją. Jeigu kalbame apie Europą, ji turėtų judėti vienu greičiu. Vienos valstybės narės neturėtų sparčiai judėti prieki, toli e, palikdamos kitas valstybės narės. Ko gero turėtumėm judėti visi vienu greičiu, tą pačią kryptimi. Tai sakau todėl, kad esu įstikinęs, kad dėl finansinės perspektyvos dar reikės daug diskusijų. Vis dėlto finansinė perspektyva jau yra žingsnis teisinga linkme, apie tai buvo paminėta ir šiandien. Mes kalbame apie priemonės, apie investicijas į švietimą, kovą su nedarbu, bet ko vertos mūsų kalbos, jeigu nebus lėšų? Uh, Mes manome, kad, aš manau, kad reikia e, finansinės perspektyvos konkrečių rezultatų. Ir manau, kad turėtumėm paprašyti tų, kurie visiškai nenusileido diskusijoje, kažkiek nusileisti, nes e, joks rezultatas yra blogiausias variantas arba rezultato nebuvimas yra pats blogiausias variantas ES piliečiams. Mes turime priimti sprendimą ir parodyti piliečiams, kad kaip jų išrinkti atstovai demokratiniu būdu sugebame įveikti problemas, taigi turime duoti atsaką. Ir norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Štatler. Įsivaizduokime, kad turime tik vieną minutę. Ir štai e, galbūt kai kurios šalis subankrutuotų. Galbūt jos buvo subankrutavusios praėjusiais metais. Kas dėl to būtų nukentėję? Galbūt finansinių įmonių savininkai, kurie gavo daug pelno prieš krizę. Ne, jie nenukentėtų. Ar nukentėtų e, paprasti darbininkai, darbininkai tie žmonės, kuriems reikia pagalbos? Taip. Mes turime suteikti vilties e, Europos žmonėms. Aš esu labai patenkintas tuo, labai džiaugiuosi tuo, kad nei viena valstybė narė praėjusiais metais nebankrutavo. Džiaugiuosi tuo, kad bankroto buvo išvengta. Aš išklausiau diskusiją, išklausiau ir jūsų mintis apie kovą su mokesčių vengimu. Viską labai kruopšiai, su pagarba užsirašiau. Tiesiog norėčiau pasakyti vieną dalyką. Tarp institucijų turi vykti bendras darbas. Į šį darbą turi būti trauktas ir Europos parlamentas, bei atsakingi valstybių bei vyriausybių vadovai. Turime rasti bendrus sprendimus, turime imtis bendrų veiksmų. Tik tokiu būdu galėsime išmokti geriausiai pamokas iš ekonominės ir finansinės krizės, padaryti geriausias išvadas ir sukurti tokią Europą, apie kurią svajojame. Turėtumėm sukurti tokią Europą, kurią galėtų didžiuotis ir jaunimas, ir kad jaunimas galėtų sakyti, kad ir patys mes prisidėjome prie tokios naujos Europos sukūrimo. Ah. Ačiū gerbamas debatte, die aus. Ačiū kanclerį Feiman, ačiū mėly kolegos, diskusiją šiuo klausimu tuo ar baigiame.